rašė šią rezoliuciją. 2009 gruodžio 17 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl ponė Migelskio imuniteto pašalinimo. Teisės reikalų komitetas 5 kovo, 5 kovo pateikė raštą dėl Lenkijos parlamentaro imuniteto. Priėmė šitą prašymą kaip neprimtina. Alde frakcija pateikė pageidavimą paskirti kolonės Van Baleną kaip delegacijos ryšiams jungtinėms valstybėmis e, pirmininkė